So. Opa. Tag, so. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir zur Ab Mėly kolegos, mėl, mėlos kolegės, aš turiu dar pasakyti Jums vieną dalyką prieš balsavimus. 16 metų, gegužės 11 dieną per posėdį pirmininkas kolegai Sinadinos pasakė pastabą ir jam e, pritaikė sankcijas, nes jis pasisakė nepagarbiai apie Turkijos gyventojus Graikijoje. Taigi, šiandien buvo patvirtinta ta sankcija ir kolegai 10 dienų nubraukti dienpinigiai. Šį sprendimą kolegai Sinadinos buvo, šis sprendimas buvo jam perduotas vakar. Šis, ir jis buvo priimtas vienbalsiai parlamento biure. Toliau perėsime prie balsavimų. Procesas baigtas, kolega gali pasisakyti pats, jeigu nori.